35, 36. Dar vieno balsuojančiojo trūksta. Balsuoti baigiame. Visi balsavo. 33 už 2 prieš nieks nesusilaikė. Pona Aldė, ar jau tu, ponia Aldė, ponia Išaldės, ar jau turite savo kortelę? Gerai. Pranešimas tvirtinamas. Sveikiname pranešėją. Toliau. Eikime prie kito e, punkto, kuris irgi skirtas prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui. Ponas Garyga yra pranešėjas. Ar galime balsuoti už tuos pakeitimus, kurie čia yra kartu? Ne, tai už pirmą. Kas už? an, prieš. Vienas susilaikė, priimta. Kas už antrą, kas prieš antrą. Devyni susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš. Vienas prieš susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, du prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, du prieš, susilaikė, priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, du prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis pakeitimas, čia yra ir žodinis pakeitimas, tekstą matote, kas už, prieš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, susilaikė primta. Devintasis, liberalų, pranešėjas prieš, bet jis atkrenta, nes aštuntąjį patvirtinome. Balsuojame už visą pranešimą Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Votė, votė, votė. Įmanka votant. E, trūksta dar vieno. Dar vieno trūksta balsuojančio, atsibūskite. Balsuoti baigiame. 33 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė priimta. Toliau perėmame prie Katrin Trautman pranešimo, balsuosime už jį, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Trys pranešėjos pakeitimai, ar galim už juos balsuoti kartu, galim, kas už, kas prieš, keturi prieš, kas susilaikė, primta. Pone Karvajo, penktas, Atsiprašau, sako pirmininkas, ketvirtasis pakeitimas, kas už. Pranešėjas už, kas prieš. Vienas prieš, kas susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas. Žodinis. Taip pat yra pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Trys prieš susilaikiusių nėra Balsuojame už visą pranešimą. Balsuojame elektroniniu būdu. Le vote est clos, tout le monde a voté, bravo. E, balsavimas baigtas, visi balsavo, 33 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname Katrin Trautman. Todėl, toliau, Eidie Gardiazabal pranešimas. Finansų valdymo nuostatos Mm, neskaitysiu viso mm, pranešimo, visos pranešimo temos, labai ilgas pavadinimas, siūlau iškart balsuoti. Š... Septintas, antras ir penktas pakeitimai. Kas už, pranešės už, kas prieš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atsiprašau, sako pirmininkas 9, 10, 11. Elektroniniu būdu balsuokime. Balsuokime elektroniniu būdu. Septintas, antras ir penktas pakeitimai. Balsuavimas baigtas. 23 už 13 prieš. Niekas nesusilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas atskirai reikia dalimis balsuoti. Kas už pirmąją dalį? kad išbrauktume for member states whose cohesion policy allocations ir taip toliau. Kas už išbraukimą, kas prieš. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Susilaikė. Regis e, panašiai situacija kaip prieš tai. Antroji dalis, kad pailgintume nuo, 13 iki, nuo 11 iki 13 metų, kas už kas prieš. 6, 7, 8 priimta. Priimta šiek tiek kitokia balsų dauguma, bet priimta. Devintasis pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš. Keturi, penki, šeši, septyni kas susilaikė. Jūs prieš ar už? Atsiprašau. Helga irgi už. Tada iš naujo. Kas už devintą? Kas už devintą? Kas prieš? Susilaikė. Taigi, dauguma už. Pirmasis pranešėjo pakeitimas. Kas už? kas prieš, liberalai ir ponas Artonas, kas susilaiko, taigi dauguma už. Toliau trečiasis pakeitimas iš konstatuojamų dalių, kas už, kas prieš. Liberalai prieš patvirtinta dešimtasis GUE, kuris panašus trečia, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, vienas prieš susilaikė, priimta. Vienuoliktas, guė, jis toks pat, kaip prieš tai buvęs, pranešėjas už, kas už, socialistai ir guė, kas prieš, dauguma prieš, atmesta. Šeštasis pranešėjo pakeitimas, bet už jį nereikia balsuoti, gaila. Taigi, balsuojame už visą pranešimą. Trisdešimt septyni kažkas balsavo ir iškart kortelę ištraukė. Balsavimas baigtas 26 už 8 prieš 2 susilaikė primta. Ir paskutinis balsavimas, tai yra Jūtos Haug pranešimas, reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra. To reglamento pakeitimas. Ar galime balsuoti už visą pranešimą iš kart? Vienu bloku. Taigi, vienu kartu viską balsuojame už visus pakeitimus ir už visą pranešimą. Balsuojame elektroniniu būdu Jūtos Haug pranešimas. Jūta arba viskas, arba nieko jums. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, vienas prieš. Yra vienas piktas kolega, nieks nesusilaikė. Iš tiesų, mūsų institucija yra pluralistinė. Priešingai būtume stalininio pobūdžio instituciją. Baigiame balsuoti. Mums dar liko klausimai dėl lėšų perkelimo. Trečia dalis 13 metų. Biudžetas Giovanni Lavyje negali niekuo būti pakeistas. Aš kaip pirmininkas pristatysiu pranešėjo pasiūlymus. Hmm? Alors, vous avez la présentation. Taigi, Kobunjus naujienlaikraštyje yra šio klausimo pristatymas. 12 E, ir 15 eilutės atitinka mūsų siūlymus pervesti lėšų į e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių su, e, sušvelninimo fondą. Taigi mes balsuojame iš principo už tai, kas už, kas prieš. Susilaikė. Ačiū. Balsavome taip pat, kaip ir kitais klausimais, taigi 12 ir 15 pasiūlymams pritarta. Toliau perkelimas, pervedimas numeris 20. E, čia norime panaudoti 2013 rezervą, kol laukiame e, visos išsamios informacijos, galbūt pranešėjo atstovai ją galės pateikti, kalbame apie daugiau nei 12 milijonų eurų skirimą e, įsipareigojimams ir beveik 5 milijonų eurų pervedimą e, E, mokėjimams už prieš susilaikę pritarta. Kitus siūlymus taip pat tikriausiai galiu teikti balsavimui. E, rezervo e, panaudojimas, bet rezervė nebėra rezervo. Anot pranešėjo, uh, rezervą galima leisti naudoti, nes visos e, keltos sąlygos patenkintos, kad jį būtų galima naudoti kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 25 eilutė, kas už, kas prieš. Panas Hartungas susilaikė pritarta. Kiti skyri, Derek Von, jis yra čia, jis pristatys šį klausimą, sutik jam žodį. Ačiū pirmininkė. Turiu du prašymus pervesti lėšas ir pristatysiu abu kartu. Pirmąjį pateikė auditorumai. Čia yra 145 tūkstančių eurų E, pervedimo prašymas. E, rūmai turi likusių šiais metais lėšų, nes jie atitušino kai kurios pastatus ir sutaupė e, nuomos lėšų, todėl nu, nori panaudoti tas lėšas padidėjusiam personalo skaičių finansuoti bei išlaidoms susijusiams su Kroatijos prisijungimu. E, kitas prašymas susijęs su parlamento biudžetu. Kolegos tikriausiai prisimenate, kad e, biudžete įmas buvo skirta vienas milijonas eurų. Pra, yra prašymas leisti tas lėšas panaudoti penkiems skirtingiems dalykams. Visų pirma, videokonferencijų įrangos e, tobulinimas, tai yra aplinkos, aplinkai dir, aplinką tausojantį įrangą, toliau užtikrinti geresnės maitinimo sąlygas parlamente, taip pat paisant aplinkos sauginių reikalavimų. Trečias e, prašymas e, - ekologiškas šiukšlių tvarkymas, tai yra ekologiškos šiukšliadėžės darbo vietose. Darbo vietose ketvirtas prašymas e, - ekologiškos transporto priemonės prekių pervežimui. Ir penktasis punktas e, galimybė įsigyti, nusipirkti elektrinių dviračių parlamento darbuotojams ir nariams, jei jie norėtų jais naudotis. Taigi tos penkios biudžeto eilutės turėtų gauti vieną milijoną eurų padalintą joms. Paraginčiau kolegas palaikyti šiuos prašymus. Kolegos, elektriniai dviračiai nariams, o paprasti dviračiai darbuotojams. Pone Hartong, prašau, žodis jums. norėčiau grįžti prie audito rūmų prašymo leisti panaudoti lėšas. Šešioliktas e, prašymas. Tikrai kvaila kad uh, rūmai prašo 10 tūkstančių eurų leisti jiems panaudoti kavai. Keista, kad audito rūmai to paprašė. Pirmininkas galbūt ne tik kavai, bet ir kitiems energiniams gyrimams. Pranešėjau, žodis jums. Tai nedidelė prašymo e, finansų dalis tai 10 tūkstančių eurų apima ir kitus dalykus, ne tik kavą, e, kop, įrangą reikalingą kopijavimui, taip pat e, išaugusi gėrimų poreikį, nežinau kodėl, gal dėl to, kad buvo karšta vasara, siūloma su mumis tik konsultuojamasi tais klausimais, tiesiog įvykdomi visi formalumai, nes mes neturime galimybės prieštarauti šitam prašymui. Ir tai yra tikrai nedidelė suma. Puiku, bet ponas Hartong e, teisingai pastebėjo, reikia. E, visada pasidomėti, kam leidžiame panaudoti lėšas. E, taigi dėl to prašymo leisti auditormams naudoti lėšas kas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Parlamento išlaidos kas už, dviračiai kas prieš, vienas prieš, susilaikė, patvirtinta gavome iš parlamento tarnybų dar vieną prašymą e, įvykdyti, per, e, atlikti pervedimą, bet tik, tas prašymas patiktas tik viena kalba ir netenkinamos visos sąlygos ir reikalavimai, kad galėtume balsuoti, todėl balsuosime kitą kartą. Monika, dėl e, pastatų ir politikos turite parengę dokumentą tuo klausimu. Kitą kartą, kitame posėdėje turėsiu ką pasakyti šią temą. Pirmininkas, balsavimas baigtas. Alors, je vous propose euh, de euh, donner la parole à notre. Siūlau suteikti žodį mūsų e, juris konsultantui, kuris, ponės, ponė Pinera, nesu įpratęs e, posėdžiauti e, šioje salėje, nes paprastai šioje salėje vyksta trilogo posėdžiai, taigi šiuo atveju tai šiek tiek neįprasta. Jūs esate e, geros žinios nešėjas, kurią mums ir pristatysite, prašau. Ačiū pirmininkė už sutiktą galimybę pakomentuoti šią svarbę žinę. Tai susiję su biudžetą liečiančiais klausimais, kur, kur, kuriuos dažnai pamirštame. Pirmasis ginčas, e, kuriame dalyvavo parlamentas, yra susijęs su e, biudžetu 79 e, metais. Taip pat 86 žymusis teismo sprendimas. Taip pat e, dar viena e, teismo nutartis dėl biudžeto įgyvendinimo vertinimo pozityvaus ir neigiamo. Ir tai yra sval, svarbus sprendimas, nes jo dėka padėtis stabilizuojasi nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Ta teismo nutartis trumpa, paprasta, aš ją pristatysiu trumpai jums. Pirma išvada, kurią paskelbė Teimas, yra tokia. Europos parlamento pirmininkas be bejonės yra vienintelė instancija, kuri gali konstatuoti, pasirašyti biudžetą. Dėl ko kilo ginčas, noriu priminti, kad tai susiję su Luksemburgo sutartimi. 1970 m. balandžio mėnesio. Tuo metu tarybos pirmininkas turėjo galimybę pasirašyti biudžetą ir paskui įsigaliojo sprendimas, kad tai gali daryti ir parlamento pirmininkas. Ir taryba e, paprieštaravo tokiam, tokiai galimybei, tokiam faktui. Taryba mano, kad mane, kad e, nebe, nebebuvo galimybės, nebegaliojo štai kas. Čia cituoju 86 metų tekstą. Parlamento pirmininkas oficialiai konstat, prieina išvados, kad biudžeto tvirtimo procedūra baigėsi ir kuris e, formalizuoja biudžetą ir pasirašo biudžetą. Atlikdamas tokį veiksmą, parlamento pirmininkas atlieka teisėtą veiksmą ir objektyvų. Ir taip draugės su kitomis institucijoms atlieka bendrą veiksmą. Tai numatyta ne tik sutartise, e, bet tai e, e, tą suponuoja ir parlamento kaip institucijos vaidmuo po Lisabonos sutarties kai kas pasikeitė, nes biudžeto tvirtinimo procedūra yra ypatinga. Tai yra teisėkuros procedūra ir e, jeigu kalbame apie teisėkuros aktą, tai jį kažkas paprastai turi pasirašyti. Tarybos e, požiūrį, ne parlamentas baigė tą procedūrą ir turi pasirašyti e, biudžete. Ir E, tarybos atstovas, tarybos pirmininkas bei parlamento pirmininkas turėtų tą e, projektą pasirašyti drauge. Pagal 314 sutarčių e, straipsnį anot jų reiktų kitaip suprasti. Todėl tarybos pozicija buvo gana radikali. Biudžeto procedūra nesibaigia, kuomet parlamento ir tarybos atstovai drauge tą biudžetą pasirašo. Pagal 314 straipsnį parlamento pirmininkas patikrinęs, ar procedūra vyko teisitai, konstatuoja, kad biudžetas yra užbaigtas, jo kūrimas yra užbaigtas ir taip patvirtina, kad sąjungos biudžetas e, yra užbaigtas ir pasirašo jį. Pagal 203 ankstesnės sutarties straipsnį kurį pakeitė 314 straipsnis. Ta veiksmą atlieka parlamentas kaip institucija. Kita vertus, tame straipsnėje tai ir nurodoma. Tai, taigi, taip buvo aiškinami 86 metų sutarčių nuostatai. Taip, pa, taigi dabar ką reiškia, ką, ką, kokį veiksmą atlieka parlamento pirmininkas, konstatuodamas, kad biudžeto rengimas baigtas. Čia skaič, dabar perskaitysiu teismo nutarties 60 punktą. Jame pasakyta štai kas laikoma, kad taryba ir parlamentas sudarė sutartį dėl 2011 biudžeto. Aplinkybės, kuriomis tos institucijos formalizuoja sutartį, skiriasi, tačiau tai nekliudo parlamento pirmininkui konstatuoti, kad procedūra užbaigta ir kad ES bendrasis biudžetas e, yra patvirtintas ir jo kūrimas užbaigtas ir tik Europos parlamento pirmininkas turi teisę pasirašyti e, šį e, dokumentą. Taigi, tai yra biudžeto procedūros sudėtinės dalis. Galima kai ką išvelgti vertinime, biudžeto pobūdžio, biudžeto procedūros pobūdžio vertinime vėlgi grįžtų 86-uosius, 95-ųjų metų yra sprendimas. Par, e, Teismo karime pasakyta, kad biudžetas nėra teisėkuros aktas, tai yra apskaitos dokumentas. Ir vienintelis teisėkuros veiksmas yra parlamento pirmininko parašas. E, visų pirma, jums perskaitysiu teismo suformuluotą išvadą. 314 straipsnėje kalbama apie ypatingąją teisėkuros procedūrą pritaikytą biudžeto, e, biudžetui. Kalbame apie apskaitos dokumentą. Tai yra bendras dokumentas Tai yra dokumentas pridedamas prie biudžeto, kaip pirmininkas patikrinės, ar biudžetas atitinka visus reikalavimus, pagal atitinkamą straipsnį konstatuoja, kad biudžetas yra patvirtintas. Nežiūrinti tai, kad tas veiksmas paremtas 314 straipsnių, kur numatyta ypatinga į teisėkuros procedūra, tai ta, tas veiksmas nekeičia biudžeto tipo proceso pobūdžio. Ir tai yra veiksmas, kurį galima interpretuoti pagal 263 sutarčių straipsnių. Pirmininkas atlieka ne teisėkuros veiksmą, bet teisinį, juridinį veiksmą. Jis užtikrina kontrolę, jis įgyvendina kontrolę. Aš jums tą viską perskaičiau, pristačiau. E, E, šias išvadas, nes sunku susigaudyti, kok, remiantis kokiu pagrindu iškyla biudžeto kaip apskaitos dokumento aktualumas. Nežinau, ar teismas norėjo būtent siekia būtent tokio tikslo, tai būtent suformuluoti, bet bent jau Mm, toks tekstas, tokios išvados yra paskaltos ir aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į jas. Galiausiai viskas susitvarkė. Nepamirškime, kad taryba nenorėjo, jog ta procedūra vyktų, kad tas procesas vyktų. Ir užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad e, tai yra e, pergalė, nors iš pradžių buvo, man, buvo manama, kad mes pralaimėsime. Prisiminkime teismo nutartį, kuriame, kurioje buvo konstatuojama, kad parlamento pirmininkas negali savarankiškai e, užtikrinti biudžeto formalizavimo, suteikti jam, e, už, užtikrinti, kad jis įsigalioja. E, taigi, jeigu būtų paskaltas priešingas sprendimas, tai būtų e, tikrai bloga žinia, nes nuo 75 metų buvo teigiama kitaip. Lisabonos sutartyje įsigaliojo naujos nuostatos ir iki šiol jos nuostatos nebuvo tinkamai gyvendintos. Tai yra e, galiojo nuostatos dėl e, teisėkuros procedūros dėl įpait sudėtingosios teisėkuros procedūros ir kartais netgi siekiant netgi vedama geriausių ketinimų taryba priejo neteisingų išvadų. Bet, kaip jau sakiau, čia tai yra tikrai mums gera žinia ir noriu padėkoti Ricardo Pasos, Daniela Gauči ir kitiems, kurie uh, komisijos vardu dirbo. Ir mes visada laikėmės būtent šios nuostatos ir mes primiktinai laikėmės savo pozicijos, atsižvelgianti tai, kad e, taryba teigia, jog parlamento pirmininkas klysta, gal būtent taip interpretuodamas tas nuostatas, bet šį kartą buvo patvirtinta mūsų parengta analizė ir aš dėkuoju Jums už. Merci, cher ami. Dėkui, gerbiamas kolegė, kolega. Džiaugiamės tokią tikrą pergalę. Tai yra politinės ir teisinės kovos, kurią parlamentas mm, vykdo dešimtmečius pergalę ir dėl to, kaip biudžeto komiteto pirmininkas, dėkoju Jums, mielas draugė, ir visai jūsų komandai, kad sugebėjote rasti gerus argumentus ir įtikinote teisingumo teismą. Ta situacija kartais net būdavo jokinga. Iki Lisabonos sutarties taryba, tarybos pirmininkas leisdavo parlamento pirmininkui mm, per plenarinę pabaigus balsuoti pasirašyti. Ir po balsų, po balsavimo tada plenarnėje sesijoje galėdavome padaryti bendrą nuotrauką. Mm, ir toje nuotraukoje parlamento pirmininkas būdavo šalia mm, biudžeto komiteto pirmininko, biudžeto komisaro. O įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įžengėme į tokią, į tokį vaizdingesnį etapą, kai biudžeto projektas būdavo plenarinėje sesijoje centre priešais pirmininko tribūną ir kai baigdavosi balsavimas, tarybos ir mm, parlamento pirmininkai bėgdavo kuo greičiau tą biudžetą pasirašyti ir tokių bendrų nuotraukų nebebūdavo. O dabar situacija jau yra mm, kita, tauri. Ir normali. Čia teisės mm, specialistas man pasakė, kad šis teisingumo teismo sprendimas yra toks ypatingas. Jisai sako, kad biudžetas tiesiog yra apskaitos dokumentas, o teisėkuros aktą sudaro parlamento pirmininko parašas. Taip, yra interpretuojama sutartis ir parlamentas dėl to turi stiprų argumentą, sakydamas, kad niekas nei teisiškai, nei politiškai nepateisina dabartinės ministrų tarybos praktikos, kai jinai siunčia nacionaliniam parlamentam komisijos biudžeto projektą ir suteikia aštuonias savaitės pateikti nuomonę ar tas e, projektas atitinka sutartį ir subsidiarumo e, principą. Tai yra tas vadinamas antrasis protokolas. Nežinau, ar mūsų jūris konsultas dar galėtų pateikti e, kokios informacijos. Pirmininkė, ir pirmasis ir antrasis protokolas tai yra teisės aktų projektai. Dabar Mm, kitame, mm, šiame kontekste mums sakoma, kad tai nėra teisės aktų, tai nėra teisėkuros dokumentai. Bet nemanau, kad čia reikia primiktinai pabrėžti tą netinkamą tarybos veiklą, kuri praktiškai daugiausiai yra susijusi su laiko terminais, mm, iš kurių vienas yra Liepos pirmoji. Bet ar mums pavyks, kažin ar mums pavyks tarybai e, nurodyti, kad jie turėtų elgtis di, disciplinuočiau. Taryba gali elgtis kaip nori, kol e, jie nepažeidžia tų terminų, kurie numatyti 314 straipsnėje, mes negalim nieko jiem padaryti. net ir mm, remdamės tuo teismo sprendimu, kuris tarybai nėra toksai malonus. Pirmininkas taryba, kaip ir mes, turi laikyti sutarties e, nuostatų ir tų laiko terminų, kurie biudžetui patvirtinti yra numatyti sutartyje, įsigaliojus Lisabono sutarčiai ne biudžeto ministrai balsuoja dėl biudžeto, yra tam tikra e, procedūra, kuri vyksta raštu. Ir biudžeto ministras e, neatvyksta į Briuselį, biudžeto ministrai neatvyksta į Briuselį, finansų ministrai neatvyksta į Briuselį, nes e, pagal laiko terminus ta procedūra vyksta rūpjūčio mėnesį. jūs teisus, čia ne tiek yra teisinė, kiek yra politinė problema. Pirmais metais įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes tą klausimą iškėlėme. Ir manau, kad mūsų veiklą pratęs ir naujas parlamentas. Taigi teisinė prasme esame patenkinti, per, m, mm, parlamento pirmininkas pasirašo biudžetą, o mes, e, parlamento nariai ir, ir biudžeto komitetas, e, siekiame, kad tame biudžete būtų ne tik tarybos siūlomi skaičiai, bet ir mūsų. Nes galim irgi dėrėtis Jei jie nori pasirašyti, tada mes pateikėme skaičius. Dėkoju mūsų teisės specialistam. Dar lieka šiek tiek punktų, bet mm, galime e, juos gan sparčiai išnagrinėti. Daugiametė finansų programa ir konstitucinis susitarimas. Čia ko gero neturėtume ilgų diskusijų šiuo klausimu. Nuo praėjusios savaitės plenarinės sesijos nieko labai naujo neįvyko. Turbūt prisimenate, kad buvo per plenarinę sesiją balsuojama dėl e, pirmos papildomų mokėjimų e, srauto, to pataisyto e, biudžeto. Ir taip pat buvo kalbama, kad rūdienį bus balsuojama dėl MFF, dėl tarp institucinio sustarimo ir dėl sprendimo dėl nuo savų tradicinių išteklių. Dėl to sprendimo su parlamentu tik konsultuojamasi. Dėl to mes konstitucinių reikalų komiteto paprašėme nukelti jų e, balsavimo terminą. Aš pats vakar už vakar buvau mm, konstitucinių reikalų komitete. AFKO atsižvelgia, pilnai atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Taigi mes čia su AFKO dirbam ranka rankon. Šiandien ryte jau iškėlėme mokėjimų problemas, kalbėdami apie 14 metų biudžetą Jei niekas daugiau neturi klausimų ar komentarų, tai ko gero tuo klausimu daugiau nieko ir nekalbėtume. O kitą savaitę. Žoze 26 e, numatytas yra ir biudžeto komiteto posėdis. Ar visą dieną? Ne, po pietų Taigi 26 dieną pirmadien, e, iš ryto koordinatoriai, po pietų iš pradžių e, e, bus svartomas mokėjimų klausimas, o po to biudžeto komiteto posėdis prasidės 15.30. Helga turi klausimą. Kada koordinatorių posėdis? pusė vienuolikos iš ryto. Dar patikslinsime. Nuo pusės vienuolikos iki pusės pirmos, nes praktiškai tai bus paskutinis koordinatorių susitikimas prieš balsavimą dėl pakeitimų. Tas balsavimas vyks antrą ir trečią spalio. Ar yra dar klausimų? Prašom, ponas Goldmanis. Talking, uh... Mes kalbame apie daugiametę E, finansų programą ateinantiems septyniems metams. Aš turiu įspėti ir informuoti e, komiteto narius apie tai, kad e, šios sesijos pradžioje buvo išpantas raštas ir ten buvo kalbama apie tai, kad nepatvirtintas biudžeto projektas dėl to, kad yra nes tam tikrų netitikimų dviejose reglamentuose pagrindiniuose. Aš dalyvauju trilogė dėl sanglaudos fondo ir yra numatyta daugiau negu 70 trilogo susitikimų. Ir šiandien ir kitą savaitę vyks susitikimai, bet man atrodo, kad mes nepasieksime kompromiso dėl dviejų atvejų, dėl veiklos rezervo ir makroekonominių sąlygų su taryba pirmininkaujantis šalis pareiškė, kad neturi kompromiso, parlamentas taip pat. Taigi klausimas yra toks, kasgi atsitiks su balsavimu dėl DFP ir kam darys mūsų komitetas, jeigu situacija bus tokia, kad kompromisas nepasiektas dėl vieno arba dviejų reglamentų. Dėl sanglaudos bendras skaičius nesikeis, jis liks toks, koks yra susitarime tarp tarybos ir komisijos, toks, koks buvo pasiektas trilogo sustikime. Tačiau e, viename iš raštų tai buvo paminėta kaip kliūtis. Aišku, mes dabar turime pagalvoti ką daryti. Ar mums dabar reikia luktelti šiek tiek ir tada imtis veiksmų dėl sangaudos, ar imtis savarankiškų žingsnių? Ačiū. Oui, merci, monsieur, mon cher collègue. C'est effectivement. Ačiū. Kolegos, tai yra esminė politinė problema. Atsakymas būtų štai koks. Laukiame. Ar palaukti? Taip, mes lauksime. Lauksime, kol bus pasiektas galutinis susitarimas. Jei uh, politiniai, tai yra politiniai skliūtis labai svarbių klausimų, esminės svarbos klausimų. Ir manau, kad na, Giovanni Lavijos nėra, galbūt kiti komiteto nariai man pritars. Agri komitete jie taip pat, jiems aktualūs yra bent keli klausimai. Ir mes tikimės, jog tikslas numatyta data e, spalio antroji, tre, trečiadienis e, bus tink, tinkama ir trilogo dalyviai pasieks kompromiso. Parlamento pirmininkas Šulcės, kuris žino apie susijusius sunkumus, pareiškia, kad jis yra pasirengęs siūlyti komisijos pirmininkui Baroso ir Lietuva, Lietuvai pirmininkaujančiai taryboje sušaukti naują trejeto susitikimą, visų trijų institucijų vadovų susitikimą, kad būtų išspręsta e, susidariusią klavietį situaciją pagal sutarties 324 straipsnį ir e, siekti susitarimo dėl daugiametės finansavimo programos. Dėl jūsų iškelto klausimo susijusio su sanglaudos fondais. Vertinant makroekonominės sąlygas, kaip jūs ir sakote, iš principo susi, susiformavo visiškai prieštaringos tarybos ir, ir parlamento pozicijos. Tačiau manęs tai visiškai e, nejaudina, nes e, reikia palaukti galutinio kompromiso. Tačiau, kalbant apie veiklai skirtą rezervą, e, vertinant e, žinias, kurios mus pasiekė skirtumas tarp 7 ir 5 procentų bus žymus, vertinant įsipareigojimus mokėjimams. Asignavimus mokymams, atsiprašau ir komisija mano, kad tai dėl to gali tekti viršyti mokėjimams nu, nustatytas ribas. Ir todėl be abejonės dėrybininkai mūsų vardu turi ypač atidžiai išnagrinėti šį aspektą, nes čia yra susiję du dalykai - sanglaudos fondų lėšos, kurias e, kol kas skiriame rezervui, kad paskatintume, kuris bus panduotas e, pažangios tinkamos veiklos ir gerų rodiklių e, skatinimui. O kalbant apie tų ribų viršymą, tai remiantis turima informacija, tai e, situacija sudariusi tai yra daug sudėtingesnė, nei galbūt galima pagalvoti. Jūs dalyvaujate trilogo darybose, bet bet kokiu atveju, jei jai priešingai mano, ką tik išreikštam optimizmui, e, viskas nepakryps gero e, pozityvion pusėn, jeigu nebus pateiktas mums priimtinas kompromisas, tuomet pirmininkų suiga kol kas yra nusprendusi palaukti, e, kad taryba padarytų reikalingas nuolaidas. Mes parodėme iniciatyvą, atidėjome šio klausimo sprendimą vienam mėnesiui iš e, rugsėjo plenarinio posėdžio į spalio plenarinį posėdį. E, susijėjome dvi sąlygas, viena vertus e, signavimus mokėjimams, kita vertus uh, E, politinės e, sąlygos dėl juridinio pagrindo. Pažiūrėsime antrojoje spalio sesijoje, ar tos sąlygos bus išpildytos. Jei nebus, negausime 309 milijardų eurų, kurių prašome, ir jei mes, iš, mums iš principo bus neprimtini tie siūlymai dėl uh, pavyzdžiui, ir nebus išspręstas teisinės bazės klausimas, tuomet formuluosime savo poziciją. Manau, nežinau, ar e, pirmininkas Šulcė suformuluos poziciją kitoje kontaktinės grupės, kitame kontaktinės grupės posėdėje, bet manau, kad pirmininkų suigoje tai bus aptarta. Ir viskas greitai išsispręs per atminčias tris savaitės ar dvi netgi savaitės. Ir paskutinėme triloge, kuriame jūs dalyvausite, bus patiktas pasiūlymas surenkti visų trijų institucijų vadovų susitikimą. Ačiū, jeigu niekas neturi jokių kitų pastebėjimų. Kiti darbo tvarkės klausimai. 11 punktas dar lieka, nes kitus klausimus jau išsprendėme. Europos investicijų bankui suteikiama es garantija finansinių operacijų nuostoliams atlyginti. Ivailo yra pranešėjas, bet jį pavaduoja Gioranas. Prašau. Uh, Taip, aš pažadėjau pakeisti Ivailo, nes jis yra išvykęs į biudžeto kontrolės delegaciją į pasienį tarp Bulgarijos ir Graikijos. Jie ten turi svarbių klausimų, įdomių klausimų. E, kalba eina apie Europos investicinio banko paskolas Mes prieš keletą metų svarstame panašų klausimą, tuo metu mes peržiūrėjome dabar tuo metinius įgaliojimus, dabar peržiūrime e, įgaliojimus naujam DFP laikotarpį. Kaip žinia, Europos investicijų bankas skolina pinigus už ES ribų, e, prisimdamas e, savo riziką kaip įprastinis bankas arba tokią riziką garantuoja ES. Kalbant apie tokius įgaliojimus e, skolinti į išorę, tai yra priemonė ES pasiekti savo politinius e, tikslus ir vykdyti įsipareigojimus, e, skiriant finansinės lėšas Europos investicijų bankui. Ir kalbant apie garantijų dydį, jis apibrėžia EIB skolinimo pajėgumus. Ir čia reikia priimti svarbų sprendimą. Toks modelis veikia visose regionuose pietričių Europoje, taip pat galimuose valstybėse narėse, e, Balkanų regione, Rusijoje, Azijoje, Afrikoje galioja kitokio pobūdžio mandatas. Dabartinis mandatas nustos galioti šiais metais. Jis gali būti išplėstas dar šešiems mėnesiams, tačiau tai reiškia, kad mes turime imtis veiksmų gan greitai, kad poveikis būtų jaučiamas jau 14 metais. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, ten kalbama apie 28 milijardų eurų sumą. Mes kalbame net ne apie milijonus, bet apie daugybę milijardų. Ir ši, ši suma yra paskirsta į dvi dalis, viršinė riba yra 25 milijardai ir yra papildomas mandatas pridėti dar tris papildomus milijardus. 2017 metais reikės peržiūrėti dabar galiojančią tvarką. Pranešėjas galvoja, kad ši riba yra mažesnė lyginant su dabartinėmis sumomis. Žinoma, tai yra labai svarbus klausimas, nes kalba eina apie didžiulę pinigų sumą. Sumažinimas turės įtakos visiems regionams, ypač Latino Amerikoje ir Pietų Afrikoje. Pranešėjas yra pateikęs pranešimo projektą, kuriame yra 40 pakeitimų ir jis nori atkreipti dėmesį keletą dalykų į skaičius, į skaidrumą bei santykius su suinteresuotomis šalimis bei geresnį ES politikos sudarinamumą. Kalbant apie skaičius, jis mano, kad reikia atstatyti dabartinę e, ribą ir padidinti 1 milijardų kiekvieną, nuo 28 milijardų iki 30 ir nuo 20. Tik 26 e, pagrindinė mandatų ir 4 papildomų. Pagrindinis argumentas yra toks, kad uh, ES lėšos per EIB garantiją yra labai veiksmingos ir turi svertinį didelį efektą. Todėl tie du papildomi milijardai būtų pagrystas pasiūlymas. Antras dalykas - pakeitimai susijęs su skaidrumu ryšių palaikymas su partneriais. Pranešėjas mano, kad mums reikia patobulinti e, šią sritį, ypač gerinti santykius su vietos, su interesuotomis šalimis, taip pat geriau atsiskaityti Europos parlamentui ir palaikyti geresnius santykius su išoriniais lėšų skirėjais. Ir trečioji pakeitimo dalis yra susijusi su ES politiką ir kaip mes siekiame savo politikos tikslų. Pranešėjas mano, kad parlamentas turi siekti tų pačių tikslų, kurie buvo numatyti 2011 metų peržiūroje. EIB turi būti patikima Ir aišku, reikia siekti išsaugoti aukščiausią kredito reitingą, tačiau kita vertus reikia užtikrinti, kad skolinimo politika atitiktų ES politinius prioritetus. Ir pranešėjas mano, kad mes galime geriau suderinti ES politikos tikslus, išskiria dėmesį žmogaus teisėms, klimato kaitai, e, galimybėms vengti mokėti mokesčius, e, Jis mano, kad yra daug politikos ryčių, kurias būtų galima geriau suderinti su EIB vykdoma skolinimo veikla. Tokie yra pranešėjo pasiūlymo pagrindiniai aspektai. Mes lauksime jūsų pat E, komentarų, bet pasikeitimas nuomonėmis yra numatytas kitame posėdėje rugsėjo 26 dieną, pakeitimus teikti numatyta iki rugs, e, spalio 1 dienos ir vėliau 17 spalio vyks kitas komiteto posėdis, kuriame bus svarstama šitas klausimas. Toks yra pranešėjo pasiūlymas. Ačiū. Dėkui, Goranai. Ar yra dar kokių klausimų ar pastabų? Helga. Goran, um, in represent... Ačiū. Joran kad atstovauja įvalio šiandien. Mes manome, kad pasiūlymai yra labai tinkami, bet mes norėtume sutelkti dėmesį į tam tikrus dalykus ir teiksime savo pakeitimus. Pirmiausia, kiekybę, mes norėtume, kad kitaip būtų paskirstytos lėšos, mes pasisakytume 27, už 27 milijardus plus 3 Toliau dėl kokybės, jūs taip pat apie tai kalbėjote, mes norėjome, norėtume, kad formuluotė būtų sugriežtinta, kad būtų daugiau dėmesio skiriama ekologiškiams projektams, tvariems projektams. Taip pat, kad būtų investuojamos 25 procentai į projektus susijusius su ekologinės aspektais ir mes taip pat norime, kad būtų dėmesio skirta MVI ir nevyriausybinėms organizacijoms. Toliau dėl skaidrumo e, labai svarbu, kad yra rengiamos metinės ataskaitos ir kad EIB yra atskaitinga institucija. Būtų labai įdomu peržiūros metu dar kartą panagrinėti biudžetinės galimybės ir su skaidrumu susijusias taisyklės. Ir mes taip pat norėtume pabrėžti, kad būtų laikomasi mūsų sutarties 21 straipsnio, kuriame kalbama apie demokratijos žmogaus teisų skatinimą, taip pat ekonomikos skatinimą. Gaila, kad tvarkaraštis yra toks ribojantis, bet regis, kad šiuo metu kitos galimybės nėra, taigi turėsime artimai ir glūžiai bendradarbiauti. Dėkoju. Daugiau komentarų regis nėra. Kaip Goranas priminė, e, šios diskusijos vyks kitą savaitę, dalyvaujant Europos investicijų banko prezidentui 26 rugsėjo planuojamas klausimas jam dalyvaujant, jau daugiau niekas nenori žodžio. Dėkoju visiems, mūsų darbo tvarkė išnagrinėta, posėdį baigiame iki kitos savaitės.